Ir prieš pereidamas prie kito darbo tvarkės punkto norėčiau Jums pateikti e, porą, e, pranešti porą dalykų. Pirmiausia, remiantis 216 straipsnio ketvirtąją pastraipą darbo tvarkos taisyklėse, pranešu, kad e, dėl pataisimo, kuris buvo, apie kurį buvo pranešta vakar 17 val. nebuvo pateikta jokio, jokio pasiūlymo, dėl to jis patvirtinamas, laikomas patvirtintų. Taip pat noriu pranešti, kad remiantis